przewodniczący! E, e, ladies and gentlemen, colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, prašom atsisėsti. Pradėsime posėdį po minutės. Let's go.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 jak państwo wiecie pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest głosowanie nad balsavimas dėl skubių dėl prašymo taikyti skubos tvarką reglamentas 1234 pasiūlymas dėl tarybos reglamento tiksliau bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas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 žuvininkystės ir žemės ūkio komitetų nuomonė. Pan De Castro. Panas De Castro, prašom. Panas pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. Mes ir vėl diskutuojame apie krizę pieno sektoriuje Iš tiesų krizė labai dramatiška ir mes vienuolatos esame tuo susirūpinę. Ir toliau e, protestuoja žemdirbiai, nes ne, jie netikri dėl ateities. Pra, parlamentas pri, priėmė rezoliuciją, kurioje atspindėjo mūsų pasiūlymus, o taip pat komisijos e, pasiūlymą atspindėjome e, dėl pieno, dėl e, pieno miltelių, dėl sviesto. Taip pat mes norėjome e, s, atitinkamus atitinkamas priemonės priimti dėl saugojimo. Priemonės nepakankamos ir dėl to mes turėtumėm nuspręsti, reikia ar nereikia skubių priemonių imtis mm, dėl to, kad būtų 146 straipsnis BRO sureguliuotas reikalingos reikalingos skubos priemonės, e, kurių turėtų imtis žemės ūkis neeidamas per e, parlamentą. Su ponė Fischerbal apie tai vakar buvo kalbama. Norėčiau komis, komiteto vardu komisariai padėkoti, kad atvyko į parlamentą.